Europole. Pagal 149 taisyklę, darbo tvarkos taisyklę, e, patvirtiname, patvirtiname darbo tvarkę ir pirmiausiai kai kurie pakeitimai, kuriuos pristatysiu, taryba ir komisija, jos atstovai pasisakys šiandieną dėl vadinamo Safe Hub sprendimo. Ekonomikos reikalų komitetas e, numatė dar vieną klausimą įtraukti dėl EFSI, Europos strateginių investicinių fondo direktoriaus skirimo. Tas, tie klausimai traukiami šios dienos balsavimą. Taigi dėl to posėdis pratesiamas iki 23 valandos. Ar kas nors prieštarautumė? Ne. Tuomet laikome darbo tvarkę patvirtintą su būtent šiais pakeitimais. Teisės reikalų komitetas patvirtino e, pono Zvivkos e, pranešimą dėl pono Zvivkos imuniteto per balsavimą įtraukiamas ir šis balsuosime ir dėl šio klausimo šiandieną. EPP frakcija prašo, kad diskusija dėl tarybos ir komisijos pareiškimų, dėl Europos teisingumo teismo sprendimo dėl Safe Harbor mm, būtų e, aptariamas ir kad būtų balsuojama per trečią per, per trečiąją plenarnę sesiją spalio mėnesį. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP frakcija iš tiesų norėtų, kad šiandien po pietų vyktų diskusija apie nuosprendį dėl saugaus uosto. Um, nu, e, pateikti balsavimui. Mes manome, kad Europos parlamentas turėtų paraginti Europos komisiją, e, tai yra nedelsiant, pateikti aiškius standartus, kurie leistų mums išbristi iš teisiškai pilkos zonos, į kurią mes patekome po šio teismo sprendimo. Herr González Pons, eine Aussprache haben wir. Pone González Pons, diskusija yra numatyta komisija pateiks savo pareiškimus, bet klausimas dabar dėl rezoliucijos. Taigi, tiesiog sprendžiame dėl to, ar per būsimą plenarinę sesiją Strasbūre balsuosime dėl rezoliucijos projekto. Ar kas nors prieš tokį pasiūlymą norėtų pasisakyti ponė Holmeier. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Manau, visi sutarėme dėl to, kad Teisingumo teismo sprendimas – dėl saugaus uosto sprendimo paskelbimų negaliojančių yra labai reikšmingas ir komisija kaip tik parlamentui spaudžiant e, kartu su e, EPP ir, ir kitomis frakcijoms, jo, joms sutariant e, kaip tik e, irgi įvertino, jog e, asmens duomenys nėra užtektinai saugomi ir būtų gerai, kad rezoliuciją paskeltume, balsuotume dėl rezoliucijos, todėl, kad reikia išreikšti savo požiūrį į šį klausimą ir pabrėžti tai, kaip svarbu yra kalbėti apie duomenų apsaugą ir duomenų srautų keliavimą ja, į JAV ir tai, kaip ten su tais asmenėmis tvarkomasi. E, toliau ponė Zipel, kas norėtų pasisakys prieš Manau, kad sprendimas dėl saugaus uosto yra svarbus ir džiugu, kad EPP e štai ką tik e, pareiškė savo požiūrį, nes esu girdėjus ir kalbant priešingai. O dėl rezoliucijos parlamentas juk jau metų metus labai aiškiai yra išdėstęs savo nuomonę manome, kad duomenys nėra užtektinai apsaugoti pagal šį susitarimą. To nereikia dar kartą kartoti. Viskas yra labai aišku ir taip. Kamolys komisijos rankose ir komisija turi dabar pasakyti, ką darys toliau. Negali dirbti toliau taip kaip iki šiol ir kaip pateiks savo ruoštų pasiūlymą, tada reaguosime ir mes. Okay, meine Damen und Herren, dann lasse ich über den Ponios ir ponai, tuomet balsuokime dėl pono Vantalės pons pasiūlymo. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Manyčiau atmesta. Tikrinamės. Tuomet balsavimas, elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavo? Dar kartą paklausiu, ar visi balsavote. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Jungtinių kairiųjų frakcija prašo komisijos vicepirmininkės ir vyriausiosios sąjungos įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai pateikti pareiškimą dėl situacijos Turkijoje, būtent dėl masinio taikių žmonių nužudimo per taikę demonstraciją. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Hadži Georgijų. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos, padarytume didelę klaidą per šį plenarinį posėdį, jeigu neaptartume kaiminystės politikos klausimų. Labai daug žmonių žuvo ne tik pastaruoju metu, bet ir anksčiau, e, kai Turkijos ir kurdų pajėgos susirėmė. Turime šią problemą nuodugniai ištirti, netidėliodami ir tą privalome padaryti šiandien. Tiesą sakant, šį klausimą aptarti išsamei būtų naudinga mums visiems, nes e, e, prie slengščio glūdi chaoso galimybė. Kurdai yra Turkijos piliečiai. Ir jeigu mes e, nesorganizuosime diskusijos, mes jiems nepadėsime. Po arabų pavasario niekas nebenorėtų, kad prasidėtų turkų pavasaris. Ačiū, ponė. Ar kas nors norėtų pasisakyti už šį pasiūlymą? O prieš? Tuomet galime iš karto balsuoti. Tie, kas balsuojate už, prašome iškelti rankas. Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Ir dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto – pasirengimas Europos vadovų tarybos susitikimui.